Dabar pateiksiu vieną pranešimą. Pagal 127 taisyklę antrajos dalį gavau prašymą iš FEM komiteto dėl situacijos e, susijusios su Romų moterimis. Ir jeigu nėra prieštaravimų, tai tuomet prašymas e, konsultacijų turėtų būti skelbiamas patvirtintų. Jeigu ne, tuomet bus